No, no, no, no, dopo, dopo. La seduta è aperta. Posėd, tęsime posėdį. Ponas Weberis paprašė žodžio. ponia pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes norėčiau pateikti siūlymą skubos tvarka, remdamasis tuo, kad vakar savo pareiškime jūs kalbėjote apie Slovakijos žurnalisto nužudimą. Šiandien ES žiniasklaidoje pranešta naujų faktų po Maltos, po Slovakijos įvykių jau dviejų žurnalistų uh, E, nužudimas turi būti išnagrinėtas, tai susijęs su laisvės, žodžio laisvės slopinimu. Šią savaitę nėra ko, ko, pirmininkų sueigos, tačiau būtina tyriant įvykius Slovakijoje paskelbti bešališką tyrimą, atlikti bešališką tyrimą. Šiandien žiniasklaidoje taip pat rašoma, kad galbūt buvo netinkamai panaudotos ES fondų lėšos. Raginame biudžeto komitetą nusiųsti misiją e, tyrimą, atlikti tyrimą į Slovakiją. Europos parlamentas privalo būti varomąją jėgą, nušviesti tas vietas, kurios tūno šešėlyje.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 Manau, kad parlamentas yra būtent ta vieta, kurioje turime kalbėti apie žurnalistų nužudimus. Manau, kad privalome kruopščiai išnagrinėti tuos atvejus. Ir norime pasirūpinti, kad kai tik bus galimybė, kai tik bus reikalingos aplinkybės ir bus įmanoma, bus konsensusas, kad E, eitume priekinčioje istorijoje. Pono Weberio pasiūlyta misija jau yra taksė 3 komiteto darbo tvarkėje. Dirba naujas komitetas, kurio darbas turi įsibėgėti. Ir nenorėtume tikriausiai dubliuoti jo darbo. Norėčiau ponui Weberiui priminti, kad norime išsiaiškinti viską, absoliučiai viską, bet kurioje es valstybėje narėje, kad ir kokios politinės šeimos tos valstybės vadovai būtų, ar EPP, ar kitos partijos. Bet reikia išnagrinėti ir kaltinimus korupciją kai, kur, kai kuriuose šalise, kurie dabar taip pat girdisi. Ruiz. Please. You, uh, like to... Ačiū pirmininkė, sako ponas Gygold. Norėčiau pabrėžti, kad žurnalisto nužudimas niekada negali tapti partijų politikos klausimu. Mūsų parlamentas e, užėmė labai griežtą poziciją, kai įvyko žudinės Maltoje. Ta pati turime padaryti ir Slovakijos Respublikos atžvilgių. Todėl palaikau pono Weberio siūlymą nusiųsti nedelsiant misiją į Slovakiją ir sprendimą priminti pirmininką priimti pirmininkų suigoje, nes negalime laukti dar kelių savaičių, kol bus patvirtintas naujojo komiteto sekretoriatas. Turime imtis veiksmų dar, dabar. Žurnalistai turi teisę laisvai veikti, kai nagrinėja, kai tyria korupcijos e, atvejus. Parlamentas taip pat neturėtų švarstyti laiko. Ačiū. Sono anch'io convinto che la libertà di stampa. Ačiū, sako pirmininkas. Esu įsitikinęs, kad spaudos laisvę nesusijusiu su kaire, dešinė ar centru. Spaudos laisvė yra pamatinė vertybė visoje Europoje, Europos Sąjungoje. Ir turi būti užtikrinama visur, kad ir kokios politinės pakraipos ar atspalvio būtų tos dienos vyriausybė pirmininkų, e, frakcijų pirmininkai gali pasitelkti raštišką procedūrą, kad būtų nuspręsta, kokie nariai, e, kokių narių delegacija galėtų būti nusiusta į Slovakiją, kad galima būtų išsiaiškinti, kas įvyko. Ir nes tokiu pat būdu buvo susta delegacija ir Malta. Uh, Taigi siūlau pasitelkti rašišką procedūrą ir nebešvaistyti laiko. Noriu informuoti parlamento narius, kad šiandien buvo suimti trys asmenys. Tuoj, tuoj, sako pirmininkas. Italijos piliečiai gyvenantis Slovakijoje. Svarbiausia yra išsiaiškinti, kas buvo uh, E, nusikaltimo vykdytojai ir kas viskam vadovavo, kaip ir Dafnės Karonos Galicijos atveju. Noriu dar kartą pabrėžti, kad negalime mokyti kitų, kol nesusitvarkome pas save. Ir taip pat siūlau e, frakcijų pirmininkams pasitelkti raštišką procedūrą ir išsakyti savo nuomonės tokiu būdu, kad būtų galima kiek įmanoma greičiau sudaryta delegacija. Pone Musolinė, ačiū. Alberto Čirio ir kitų vardų Slovakijos atveju norime užduoti klausimą. Pirmininkas Eberis minėjo, kad yra įtarimų, jog buvo netinkamai panaudotos ES lėšos taip pat apie tai, kad e, asmenys buvo atleidinėjami iš įmonių ir, ir vyko iš Italijos į Slovakiją. Tai tikrai labai rimta situacija. Tai situacija yra ypač sudėtinga regionuose, kurio, kuriuose tai aktualu. Pirmininkas, ačiū, aš tuo pasidomėjau asmeniškai. Vakar draugė su Piemonto regiono vadovu ir kai kurių, buvo susitikęs ir kai kurių įmonių atstovai buvo atvykę susitikti, ieškome praktinio sprendimo. Draugės su profsąjungų e, vadovais, e, su regiono vadovybė ir tais Italijos atstovais, kurie seka domisi šią situaciją. Pone Anderson. Pirmininkė, kalbate apie tai, kad valstybės narės privalo užtikrinti teisės viršenybę ir žurnalisto nužudimą. Atsižvelgiant į tai, kad čia yra ponas Nils Mužnieks, kuris kreipsis į parlamentą, turime nepamiršti Pet Fenukant žmogaus teisų teisininko nužudimo, kuris buvo nužudytas ir paaiškėjo, kad Britai prisidėjo prie to atvejo. Jį nužudė lojalistai. Pone Toja. Sappiamo e apprezziamo quello che lei ha fatto ieri e farà per questa situazione. Mes žinome, ką, ką jūs veikėte vakar ir vertiname jūsų žingsnius. Žinome, kad jūs įmatės žingsnius sprendžiant šią sudėtingą situaciją, kad ir Italijos vyriausybė dirba tą pačią kryptimį. Norėčiau, kad daugia šalės verslo įmonės uh, E, nepamiršti socialinės atsakomybės tose šalise, kuriuose jo, jos investuoja ir negali tiesiog uždaryti įmonių. Tai kenkia ir jų finansiniai reputacijai. Noriu užduoti dar vieną klausimą. Tas vertinimas, kurį atliks biudžeto komitetas, remiantis turimomis priemonėmis turėtume išnagrinėti, koks finansavimas skiriamas menkiau išsivyščiusiems es regionams, kad šie galėtų aukti. Galbūt ta, to, tiems tikslams skirtas finansavimas yra netinkamai panaudojamas, panaudojamas tam, kad būtų iškeliama gamyba ir vyktų dempingas. Tai susijęs su mm, darbo vietų kūrimu bei tinkamu ES e, fondų panaudojimu. Pirmininkas, ačiū. Pone Gomeš, man tenka, teko garbė vadovauti misijai į Maltą ir turiu pasakyti, kad dar reikia nemažai nuveikti. Dar laukiame atsakymo iš pirmininkų suigos, bet visas darbas turi vykti Libe komiteto kontekste ir naujajame komitete, kuris yra steigiamas po Panamos skandalo iškilimo. Norėčiau, kad kalbėdamasi su vyriausiai galiotinė Mogerinė, aptartumėte padėtį Etijopijoje, ten yra brutalios represijos. Atsistatydino premjeras, paskelbta nepaprastoji padėtis, o ES apsiriboja pareiškimu, kuris yra gėdingas lyginant su tuo, ką pareiškė amerikiečiai pasmerkė nepaprastosios padėties įvedimą. Raginu tą klausimą aptarti su vyriausiai galiotinė reikalinga tokia pozicija, kuri atitiktų mūsų vertybės. E, Etijopijoje turime pareikalauti demokratijos atkūrimo ir teisės viršienybės atkūrimo bei žmogaus teisų užtikrinimo. Pirmininkas, tai ne diskusijos dėl žmogaus teisų. Buvo išsakytas prašymas dėl skubaus klausimo išsprendimo. Pone Harms, kokiu klausimu jūs norite pasisakyti? Pone pirmininkė, noriu, kad dabar pereitume prie darbo tvarkės nes mūsų svarstomi klausimai yra labai aktualūs pono Mužnieks pasisakymo kontekste. Quello che stiamo facendo. Ehm, būtent tai aš ir siūlau dabar padaryti. Bet e, žurnalisto nužudimo klausimas buvo toks rimtas, kad e, turėjome tai trumpai aptarti, o dabar turime svečią Europos tarybos žmogaus teisų komisarą, pana Mužnieks. Aš manau, kad jis supranta šio reikalo svarbą. Užtrukome keletą minučių, bet tai yra susijęs su žmogaus teisėmis taip pat. Dabar noriu pasveikinti e, Europos tarybos žmogaus teisų komisarą. Su Europos taryba mums rūpi kartu demokratinių teisų užtrukinimas ir mes pasiryžę kovoti kartu prieš smurtą prieš moteris.